valdymo sistemas ir tikiuosi, kad šie klausimai bus įtraukti į G20 ir G8 darbo tvarkės. Ačiū komisariai. Tuo baigsime šią diskusiją. Balsavimas dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos vyks rytoj. Rytoj vidurdienį. O dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai bus pirmas šio vakaro pranešimas, kurio pranešėjas yra vyras Georgijos Papastankos. Pranešimo tema žemės ūkis ir tarptautinė priekyba. Ir suteiksiu žodį pranešėjui keturios minutės. Prašau. Περίοδο κατά την οποία η Ένωση εξετάζει το μέλλον της ΚΑΠ. Tuo pat metu, kai ES galvoja apie bendrosios žemės ūkio politikos ateitį, žemės ūkis ir užsienio prekybos politika yra labai svarbus dalykai. ES žemės ūkio sekro, sektorius be abejo siekia prisidėti prie viešųjų gerybių um, pasiūlos, taip pat nori atitikti klimato kaitos aplinkosaugos um, kriterijus ir dėl to logiška, kad e, ir importui siekiama kelti tuos pačius reikalavimus, tačiau derantis PPO yra taip, kad ES ir tol, kaip ir iki šiol, taip ir e, vis dar laikosi gynybinės pozicijos dėl žemės ūkio. Tačiau reikia um, išsakyti kai kurias pastabas dėl tam tikrų klaidingų e, koncepcijų, kurios visiškai netitinka situacijos. Mes juk sumažinome kompensacijas už eksportą, kas iškreipia konkurenciją, kadangi mes vienašališkai tai darome, tik mes tai darome, o mūsų konkurentai ir toliau naudojasi kitomis eksporto skatinimo priemonėmis. ES visame pasaulyje yra didžiausia žemės ūkio prekių iš besivystančių šalių importuotoja. Ir dabar ES tikrai padarė daug nuolaidų žem, dėrybose dėl žemės ūkio sektoriaus, tačiau iki šiol niekas neatsakė į tai, e, bent jau tokiu pat mastu, nei kalbant apie besivystančias, nei apie sparčiai besivystančias šalis. Tuo pat metu komisija derasi ir dvišaliu pagrindu su kai kuriais svarbiais prekybos partneriais. Ir nuolaidos e, čia daromos be abejo turi įtakos žemės ūkio sektoriui. Dėrybos ir toliau vyksta ir tai kelia ir jų kryptis kelia nerimą, taigi, ponė komisijos narė, turite užtikrinti, kad e, išsaugotume ES daugia šalį darybų pobūdį ir kad būtų išsaugotas ES žemės ūkio sektoriaus ir apsirūpinimo maistu modelis. Tai yra ES ekonomikos pagrindas ir negalime ūkininkų sąskaitą teikti garantijų dėl prieigos prie rinkos kitiems ūkio dalyviams. Tikimės, kad bus atliktas tinkamas poveikio vertinimas šių dėrybų kontekste ir kad bus pagalvota apie galimas alternatyvas. Skatiname komisiją imtis gynybinės pozicijos, išnaudoti uh, mūsų pozicijas rinkoje, nes mūsų žemės ūkio produktai yra labai aukštos kokybės. Turime geriau apsaugoti geografinių nuorodų sistemą ir tiek aktą, tiek dvišalių, tiek PPO sustarimų atveju paisyti mūsų interesų, nes e, ūkininkavimas nėra vien tik ekonominė veikla, Čia yra pagaminamos visuomeniai labai svarbios gerybės ir to negalima užtikrinti vien tik laisvosios rinkos priemonėmis. Taigi dabar pagrindiniai iššūkiai yra suderinti priekybinius ir neprekybinius interesus šių darybų metu. Mėly kolegos, labai svarbu taip pat, kad ir E, žemės ūkio, į žemės ūkio komponentą būtų labiau atsižvelgiama ir labiau pasirūpinama ūkininkais Europos Sąjungoje. BŽUP išorinį aspektą reikia suderinti su vidiniais elementais ir reikia balanso tarp to, ką ES laiko savo vidiniais interesais bei išoriniais interesais. Ir tą reikia daryti tiek daugia šalių, tiek dvišalių sustarimų atveju. Ačiū. Išnaudojote, ko gero, situaciją. E, čia dabar matėme ilgiausias keturias minutės užfiksuotas pasaulyje, kada nors sutriko mūsų laiko matavimo sistema. Tikriausiai ką padarysi, dabar spontaniški pasisakymai ilgas sąrašas ir pirmiausia, ponė Meginės. Dėkoju, pirmininkė. Noriu pasakyti, kad visai tinka tai, kad kaip tik dabar 30 airių ūkininkų Europos komisijos patalpose Dublinė surengė sėdimą į streiką. E, iš tikrųjų, šis pranešimas atspindi mūsų Žemės ūkio komiteto, mūsų e, ūkininkų nusivylimą tuo, kad nėra deromos sąsajos tarp bendrosios Žemės ūkio ir priekybos politikos ES. E, tas pranešimas atspindi mūsų nusivylimą. Iš tikrųjų, kai kalbate apie jautienos sektorių Airijoje, tai turiu pasakyti komisijos atstoviai, kad jūs tą sektorių baigėte sužlugdyti. Todėl raginu jūs perskaityti šį pranešimą. E, pirmininkas nutraukė kalbėtoje, dabar ponas Pirilo gauna žodį. Dėkuoju, pirmininkė. Labai svarbu, kad Europoje e, būtų pusiausvyrą e, tarp paramos e, žemės ūkiui ir tarp to, kad tinkamai būtų vykdoma tarptautinė priekyba. Čia mums reikia tokios strategijos, kuri leistų vystyti tarptautinės rinkas, bet tuo pat metu turime užtikrinti, kad mūsų žemės sektorius ir kiti sektoriai išliktų konkurencingi. Antraip, tai gali labai neigiamai paveikti užimtumo lygius ir kaimo vystimasi. Taigi, e, ta pusiausvyrą labai sudėtinga, turime taip pat galvoti apie e, gyvenimo kokybę, turime galvoti apie mūsų prekybos susitarimus su trečiosiamis šalimis, kur būtų užtikrinta visuomenės sveika, sveikata, e, maisto sauga ir kiti dalykai. Panas Ferreira, dėkoju pirmininkė. Šis pranešimas pateikia daug pavyzdžių, kokie neigiam, kokias neigiamas yra e, prekybos ir žemės ūkio sektoriaus liberalizavimo pasiekmes e, veikiama didžiųjų pramonės veikėjų interesais bet e, pranešėjas čia nepasimoko iš to, kas patirta e, tarp gamintojų ir importuotojų šalių turi būti papildomumo, o ne konkurencijos santykiai. E, būtų geriau atsižvelgti į kiekvienos valstybės narės atskirus importo poreikius. Būtent apie tai e, pranešės ir nekalba. Diana Dots. Ačiū pirmininkė. Aš dėkoju pranešėjui už pranešimą, bet kaip ir kiti kolegos, norėčiau daugiau pakalbėti apie Mercosur ir priekybos darybas. Mums Šiaurės Airija atrodo, kad tos darybos potencialiai gali sužlugdyti mūsų gyvulininkystės sektorių. Penktadienį aš susitikau su mūsų e, Žemės ūkio ir maisto asociacijos atstovais. Šis sektorius sudaro 16 procentų mūsų BVP, jame sukūriama dešimtis tūkstančių darbo vietų. Ir šis sektorius augo net ir ypatingai sudėtingom ekonominiam aplinkybėm. Ateityje šis sektorius gali tapti kertiniu mūsų ekonomikos akmeniu ir privačios veiklos ak akmenių. Tad e, šios dėrybos dėl tarptautinės priekybos e, yra ypatingai svarbios, nes nuo jų priklausys daugelio mano rinkėjų išgyvenimas ir darbas ateityje. Dėkoju, ponas Keli. Ačiū, kaip ir kiti kolegos iš Airijos, turiu pasakyti, kad man kelia susirūpinimą uh, Mm, tai, kad žemės ūkio sektorius yra paaukojamas kitų, kitoms pramonės sritims. Ir tikrai tai, kaip dabar vyksta dėrybos dėl tarptautinės priekybos, Merkosūro dėrybos yra nepriimtina. Ir tikrai reikėtų kažkaip spręsti šią problemą. E, kažkas minėjo kompensacijas, tačiau aš manau, kad neįmanoma kompensuoti visuomeniai tų didžiulių nuostolių, kuriuos ji patirs. Ji gali parasti ištisos sektorius, įmonės, daugybę darbuotojų. Reikia laikyti solidarumo Suprantu, kad standartai yra labai svarbus, tačiau nepamirškime, kad reikia, jog ir kiti partneriai, ne tik mes laikytųsi standartų. Nepamirškime, kad pagrindinė mūsų pareiga apsaugoti savus ir tai reiškia apsaugoti mūsų pramonę, mūsų gamybą, mūsų žemės ūkį. Dėkuoju, ponas Tarabela. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Papastamkos, pasveikinti jį parengus gerą kokybišką pranešimą E, jis tikrai labai svarbus ES darybininkams. Ir savo pranešime jis pabrėžia, kad neprekybiniai aspektai turėtų būti geriau ir labiau traukti į mūsų darybinį procesą. Turime nepamiršti savo ūkininkų, nes jie turi laikytis įvairiausių fitosanitarinių, aplinkosauginių standartų, kurie yra labai griežti dėl gyvūnų gerovės, pavyzdžiui, sveikatos ir taip toliau. Tačiau kiti partneriai tų reikalavimų nesilaiko, tų standartų nesilaiko. Turime užtikrinti, kad nebūtų iškraipama konkurencija ypač konkurencija su trečiosiomis šalimis, iš kurių mes atsivežame gaminius ir produktus, o tos šalis ne visuomet laikosi mūsų standartų, gamybos standartų reikalavimų. Norėčiau paprašyti visų labai atidžiai stebėti, kai vyksta dėrybos, ypač su Merkosur šalimis, nes tos dėrybos bus ypatingai svarbios ES žemės ūkių, gyvulininkystės sektoriui. Ačiū. Dėkoju, panas Sikierski. prekybos liberalizavimas globalių mastų atneša naudos e, įvairiems, e, įvairioms suinteresuotoms grupėms, bet skirtingų lygmenių. Labai dažnai e, viskas priklauso nuo to, kur vykdoma gamyba ir ar ten gamybos procese laikomasi tam tikrų kokybės standartų. ES tie standartai labai aukšti ir tai mūsų produktus daro mažiau konkurencingus. Bet tai yra sąmoningas pasirinkimas, nes mums rūpi vartotojai. Todėl neturėtume nustepti dėl to, kad mes tikimės to paties ir iš tų, kurie į mūsų rinką teikia produktus. ES penelik daug nuolaidžiauja nuolai, nuolai, nuolaidžiauja dėrybose E, kai mūsų ūkininkų sąskaita e, daromos e, tokios nuolaidos. Kedves képviselőtársaim, van bennünk egy frusztráltság. Ponas Tabadina, Tabaidai, dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų esame gana smarkiai nusivylę, nes ES yra ne tik maisto produktų didžiausias eksportuotojas, bet taip pat ir importuotojas. Taigi tai reiškia, kad ir naudos daug gauname iš globalizuotos pasaulio ekonomikos. Sutinku su kolegomis dėl to, kad komisija padarė klaidų. Mandatas buvo aiškiai apibrieštas, o PPO dėrybose buvo kelti ne tie patys reikalavimai, kurių reikalavo ES kurių turi laikytis ES ūkininkai. Taigi buvo klaidingai suformuluoti tie reikalavimai, tad turėtumėm ko gero pakeisti mandatą ir reikalauti laikytis tų pačių reikalavimų ir mūsų prekybos partnerių. Ačiū ponui Tabaždžiai. Dabar kalbėtojų sąrašas baigiamas ir väldigt stor roll i eh, utvecklingen i världen. Ačiū, panė pirmininkė. Žinoma, tarptautinė priekyba labai svarbi vystimuisi visame pasaulyje. Čia turime galvoti, žinoma, ir apie mūsų pačių žemės ūkio sektorių. Viena didesnių problemų mums yra susijusi su tuo, kas vyksta dabar Egipte, Tunise, su įvykiais Libijoje ir e, kitose šalyse. Na ir e, vienas iš svarbesnių ES indėlių būtų pasinaud, panaudoti kai kuriuos sektorius, tokius kaip naftos sektorių, e, E, tų šalių gyventojų labai. E, Susidurime su migracijos rautais, turime pažvelgti į savo prekybos politiką tų šalių atžvilgių. Žinoma, aš esu iš valstybės, kur gyvūnų gerovės standartai yra daug aukštesni negu kad ES vidurkis. E, ar dažnai kalbame apie tai šiame parlamente? Aš, kai žiūriu į tuos standartus, tai manau, kad ES standartai yra per žemi. Dėkoju, ponė Vestlund, baigsime diskusiją šiuo klausimu ir išklausysime komisijos narės. Pone Damanakį, jums žodis. Thank you, President. Ačiū, pirmininkė. Komisija sveikina šį pranešimą dėkoja pranešėjui Papastankos už parengtą dokumentą, taip pat dėkojame Žemės ūkio komiteto bei priekybos komiteto nariams, kurie taip pat prisidėjo rengiant šį pranešimą ir išsamei nagrinėjant šį sudėtingą klausimą. Dokumente pateikiama nemažai rekomendacijų ir jos iš esmės atitinka ir komisijos prioritetus. Visi jie išdėstyti ir mūsų komunikatuose. Taip, tenka pripažinti, kad prekybos liberalizavimo klausimas kelia daugybę iššūkių ES žemės ūkiui. Komisija taip pat tokios pozicijos laikosi. Tačiau, kaip pripažįsta Europos parlamentas, yra ir tam tikrų galimybių, kurias gali gauti žemės ūkis iš tarptautinės prekybos. Tai galima gauti per dėrybas. Turime žvelgti viską plačiau ir suvokti galimas e, potencialią naudą, kurią galime gauti. Tad labai svarbu e, siūsti ir toliau siūsti nuoseklų aišku signalą. To signalo reikia aiškiai, reikia eina, vykstančiose dėrybose, nesvarbu, jos vyksta Dohoje ar su Afrikos partneriais ar su Merkosur šalių partneriais. Tikrai būtų neteisinga sakyti, kad liberalizavimas yra prastas reiškinys ir kad dėl jo mes tik pralaimėsime. Tikrai ne. Aišku, reikia ginti mūsų interesus. Nepamirškime, kad priekybos susitarimai suteikia ir naujų galimybių, nes mūsų partneriai taip pat turi nuolaidžiauti. Ir tai yra faktas, tai yra realybė. Preliminarūs skaičiai 2010 metams rodo, kad ES grinasis žemės ūkio produktų eksportas sudarė devy, apie 90 milijardų eurų, o priekybos perteklius buvo 6 milijardai eurų. Ši tendencija gali būti paaiškinama tuo, kad mes strategiškai koncentruojame savo veiksmus, nes mes koncentruojamės į aukštą kokybę, aukštos vertės produktus, o jiem paklausa, kaip matome, auga. Tad e, mes turime sukaupę tikrai e, geros, ypatingos patirties ir mes esame tikrai stiprus veikėjas pasaulinėje rinkoje. Taip pat reikėtų paminėti, kad BŽUP reformos, kurios vykdomos pastaruosius du dešimtmečius, tik dar labiau sustiprina mūsų žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą, nes mūsų ūkininkai yra skatinami prisitaikyti prie besikeičiančių rinkų ir ieško naujų sprendimų. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad ES žemės ūkio skirtumai yra labai naudingas dalykas. Jeigu mums pavyks užtikrinti ilgalaikę gerą perspektyvą mūsų žemės ūkiui, e, mes e, taip pat e, pasieksime ir gerų sprendimų aplinkos apsaugos, pavyzdžiui, atžvilgių. Turime suvokti, kad na, kai kurie sektoriai negali ir toliau būti išlaikomi iš importų, nes tai teigiamai atsilieptų šalies vidaus gamybai ir kainoms. Derantis e, dėl dvišalio daugiašalių prekybos susitarimų kyla tam tikrų problemų, aišku, bet visuomet labai svarbu ieškoti tos tinkamos pusiausviros tarp mūsų gynybinės ir puolimo pozicijos. Taigi tas santykis tarp žemės ūkio politikos ir kitų politikos ryčių yra labai svarbus. Komisija, aišku, tai suvokia Ir mes ir toliau e, sieksime savo tikslų glaudžiai bendradarbiaudami su Europos parlamentu. Tad aš tikrai norėčiau, kad jūs mums padėtumėt ieškant tos pusiausviros ir kad padėtumėt siūsti gerą, tinkamą signalą likusiam pasauliui. Dėkoju poniai komisijos nariai. E, Diskusiją dėl šio darbo tvarkės punktą baigiame. Balsuosime dėl šio pasiūlymo rytoj vidurdienį yra pateiktas pasiūlymas dėl rezoliucijos. Jį pateikė ponas Papastankos.